Eh, buenos días, colegas. Abrimos. Labas rytas, kolegos. Pradėkime darbą. Pirmasis mūsų darbo tvarkės klausimas yra komisijos pareiškimas apie nacionalinių atlyginimų ir pensijų nustatymo tvarkos nuostatų laikymasi. Eh, komisijos narys Han lankosi pas mus, aš sveikinu jį atvykus į parlamentą ir suteiksiu Jums dabar žodį pristatyti komisijos pareiškimui. Dėkui pirmininkė, gerbiami nariai.